korteles. Po kelių sekundžių pradėsime balsuoti, visiems e, balsavimo kortelių reikia. E, jeigu neturite tų kort, savo kortelės nešę, tai duokite ženklą. Ana Marija atneša jums? Gerai. to those colleagues who weren't here this morning. Well... Kolegos, e, kurie nebuvote ryte, kreipiuosi jūs noriu pasveikinti po vasaros atostogų, dar kartą noriu pasakyti, kad jeigu kas nors neturite balsavimo kortelės, tai duokite mums ugno ženklą. Kol kas nie, vienas kolega pasakė, kad neturi, visi jau turi, gerai. Visi turite. Prašau visus sėsti, kolegos. Balsuosime dėl ES bendro biudžeto kitų finansinių metų. Valdų balsavimo sąrašai vienas nuomonė, kitas biudžeto pakeitimai. Pradedame nuo e, balsavimo sąrašo dėl nuomonės. Pirmiausia, Ponios Makoviai nuomonę tvirtinsime. 66 pakeitimai pateikti. Paskui e, tvirtinsime 64 e, pakeitimus projektui yra e, keletas pateikta ir kompromisų pasiūlymų, ypač dėl projektų. Dėkoju, pirmininkė kolegos. Dabar balsuosime dėl biudžeto pakeitimų bendram ES biudžetui kitiems metams. Ir dėl mūsų nuomonės, dėl biudžeto, aš norėčiau padėkoti kolegoms už visą darbą, e, jūsų nuomonės dėl galutinio dokumento. Manau, kad mūsų balsavimo rezultatai pademonstruos Europos piliečiams, jog esame atsakingi ir rimtai žiūrime į biudžeto prioritetus kitiems metams. Balsuodami prisiminkime, kas yra svarbiausia. ES piliečių saugumas yra mūsų prioritetas ir turime tą pademonstruoti, nustatydami deramus prioritetus biudžete. Kitas dalykas - piliečių pinigai turi būti naudojami prioritetams ir svarbiausiems e, rimčiausiems projektams. Turime gerbti jų darbą ir jų įnašą į ES biudžetą. Ačiū. Dėkoju. Balsuojame dėl pirmojo kompromiso, prašom. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas, kas už? Balsavimas buvo elektroninis atmesta. Pirmininkas atsiprašo dėl nesklandumų. Kažkas e, negerai su šiuo aparatu atrodo, kad neveikia. Paband... Leiskite man pabandyti dar kartą. Ne, neveikia. Cecilija Pikštrom kalba. Pereikite prie kito aparato. Tuomet galėsime E, Tomas pateikė gerą pasiūlymą, dėkoju jam. Nebe galime balsuoti dar kartą. Kaip gali būti, kad du aparatai neveikia? Ar čia tyčia kas padarė, specialiai dėl Aldės? Viskas gerai? Taigi toliau, kolegos. Antrasis kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 16 pakeitimas kas už. Atsiprašau, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 17 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 18 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 19. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 20. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta 21. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 22. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 23. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtinta 24. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 27. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta 27. 25. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 28. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtinta. 29. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Atsiprašo, pirmininkas atmesta. 30. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 31 pakeitimas. Prašom balsuoti. Saimas baigtas. Atmesta. 32. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 33. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 31. 35. Kas Balsavimas pradedamas, baigiamas. Patvirtinta. Trečiasis kompromisas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas. Pirmoji dalis. Balsavimas prasideda. Baigėsi. Patvirtinta antroji dalis ketvirto kompromiso. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmesta. 45 pakeitimas. Balsavimas prasideda. Baigėsi. Atmesta. 46. Prasideda balsavimas. Baigėsi. Priimta. Penktasis kompromisas. Prašom balsuoti. Saimas baigtas. Patvirtinta. 48. Pasavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtinta 55. Balsavimas pradamas. Baigiamas. Patvirtinta 56. Balsavimas pradamas. Baigiamas. Patvirtinta 57. Pradedamas balsavimas. Baigiamas. Patvirtinta 58. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtinta. Šeštasis kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. EPP suklydo, bet patvirtinta 51 pakeitimas antroji dalis. Prašom balsuoti. Visavimas baigtas. Patvirtinta. 60. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 61. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 62. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 63. Balsavimas paėdamas. Baigiamas patvirtinta 64. Pradedamas balsavimas. Baigiamas. Patvirtinta 65. Balsavimas prasideda. Baigėsi. Atmesta. 66. Balsavimas prasideda. Baigėsi. Atmesta. Kitas galutinis balsavimas prasideda. Balsavimas baigėsi. Patvirtinta 43 su 6 prieš 3 susilaikė. Toliau biudžeto pakeitimai. Pradame nuo žodinio pakeitimo. EPP, socialistą Aldegue, atstatyti finansinę poziciją siūloma. Pranešėja prieš. Prašom balsuoti. Balsavimas pradamas. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Hey, colleagues, um, now the budgetary amendments, Libby. 5495 Libė pakeitimai. E, 5595. Balsavimas pradedamas. Baigtas. Patvirtinta. 5472. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. Libė 5469. Balsavimas prasideda. Pirmininkas atsiprašo, reikia truputėlį palaukti, nes per greitai paskelbė antrą balsavimą. E, turime vis tik tai balsuoti dėl 5, 4, 9, 2. Taigi balsuojame 5492 Libė komiteto pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmesta. Penki, keturi, šeši, devyni, libe. Balsavimas prasideda. Baigėsi. Atmesta. 5470 lybė. Prasideda balsavimas. Baigėsi. Atmesta. Lybė 5450. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtinta. Lybė 5471. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 5494. Lybė. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 573 lybė. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 5451 lybė. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Lybė 5476. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmesta. Lybė 5503. Pradedamas balsavimas. Baigiamas. Patvirtinta. Libė 5477. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 5452. Prašom balsuoti. Baigtas balsavimas. Atmesta. 5478. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. 5479. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 5453. Balsavimas prasideda. Baigėsi. Atmesta. 5462. Balsavimas prasideda. Baigėsi. Atmesta. 5480, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 5474, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 5454. Balsavimas pradamas. Baigtas. Atmesta. 5463. Balsavimas pradamas. Baigtas. Atmesta. 5475. Balsavimas pradamas. Baigiamas. Atmesta. 5464. Balsavimas prasideda. Baigėsi. Atmesta. 5481. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 5482. Balsavimas pradedamas. Baigtas. Atmesta. 5486, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 5457, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 5488, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 5489. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 5498. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 5487. Balsavimas pradedamas. Baigtas. Atmesta. 5465. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 5459. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtinta. 5460. Prašom balsuoti. Pasavimas baigtas. Patvirtinta. 5468. Prašom balsuoti. Pasavimas baigtas. Atmesta. 5456. Prašom balsuoti. Pasavimas baigtas. Patvirtinta. Penki keturi aštuoni keturi, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestam. 5467. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 5455, prašom balsuoti. Pasavimas baigtas. Patvirtinta. 5485, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 5491, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta 5, 4, 5, 8, 5, 5, 8. Balsuojame, balsavimas baigtas. Atmesta 5490. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 5506. Prašom balsuoti. Pasavimas baigtas. Patvirtinta. 5509. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 5461. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 5508. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 5500. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 5513. Prašom balsuoti. Balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 5502. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 5504. Prašom balsuoti. patvirtinta. 5499. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 5501. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 5510, prašom balsuoti. Baigta. Patvirtinta. Baigiame. Sveikinu pranešėją ponę Makovei ir dėkuoju kolegoms, kad dalyvavo balsavime. Yes, Nice to see you, though. Colleagues, I'm just going to make a quick announcement about timing. Kolegos, trumpas pranešimas dėl laiko pakeitimų. Tie iš jūsų, kurie 11 punktą dabar e, atėjot svarstyti ir 12 punktą. 11 ir 12 darbo atvarkės klausimus svarstysime 16.30. Vienos valandos pertrauką darome. Kiti klausimai 11 ir 12 bus tik tai 16.30. Balsuoti baigėme žymiai anksčiau, negu buvo planuota. Taigi, kolegos, kartoju. 11 ir 12 punktus pradėsime svarstyti 16.30. Pertrauka vieną valandą. Negalim to išvengti, nes labai efektyviai dirbam. Labai atsiprašau tiems iš jūsų, kurie turite laukti, tų iš jūsų, kurie turite laukti. Ačiū uždėmesi. Dear colleagues, I think we can begin. Kolegos, manau, kad galime pradėti. Dar kartą ačiū tiems nariams, įprastiniams nariams, kurie sugrįžo į diskusiją. Pusė penkių, kaip kad buvo suplanuota. Ačiū, kad prisitaikėte prie tvarkaraščių pakeitimų. Balsavimą baigėme šiek tiek anksčiau, todėl teko padaryti pertrauką. Bet dabar jau matome, kad ir mūsų pranešėjas Dies Demero atėjo. O dabar galime pereiti prie darbo tvarkės 11 klausimo tai yra komisijos pranešimas parlamentui ir tarybai apie padėtį dėl e, abipusiškumo stokos su trečiosiomis valstybėmis vizų politikos srityje. E, tai yra valandžio 12 dienos komunikato papildymas. Olivier Onidi, kuris yra e, vidaus reikalų direktorato direktoriaus pavaduotojas, pasakys kalbą E, įžangą į šią temą. Bet kolegos, aš norėčiau Jums tik tai priminti, kad Liepos 13 dieną Europos komisija pateikė dar vieną komunikatą dėl susidariusios e, dvipasiškumo stokos vizų klausimais padėties. Kaip žinote, kai kurių ES valstybių narių piliečiams vis dar reikia vizos važiuojant į Junktinės Amerikos valstijas ir Kanadą, tuo tarpu Junktinio Amerikos valstijų ir Kanados piliečiams tokių vizų nebereikia, kad jos patektų Šengeno zoną. Tai e, išplaukė iš balandžio 12 dienos komunikato, kurį mes aptarėme Libė komitete balandžio 20. Vėliau, vadovantis Libe koordinatorių sprendimų priimtų gegužės 10 dieną, Birželio 7 dieną aš nusinčiau laišką komisijos narė Vramopulus, kuriame pasakiau, kad mūsų nuomonė Europos komisija privalo priimti e, deleguotą į teisės aktą pagal e, reglamentą 539 2001 metais priimta ir laikinai sustabdyti vizų reikalavimus e, išimtis atitinkamų trečiųjų šalių piliečiams. Vietoj to, kad šis deleguotas teisės aktas būtų priimtas, Europos komisija patikė dar vieną komunikatą. Taigi dabar aš suteiksiu žodį ponui Olivier Onidi, kuris yra vidaus reikalų generalinio direktorato direktoriaus pavaduotojas, jis pristatys jų direktorato veiklus, o pas, veiklą, o paskui mūsų pranešėjas Dies Demera pakalbės. Taigi, ponė Onidi, žodis jums. Paaiškinkite, kokia yra padėtis. Much, Chair, for, for, uh, Ačiū. Ačiū, kad pagalvojate apie šią svarbę temą ir įtraukite klausimą į e, sunkaus posėdžio pabaigą. Jūs labai puikiai apibendrinote, ką padarė komisija. Birželio 7 dieną mes nusprendėme nerenkti deleguotojo teisės akto kol kas, žinant, kad Kaip tik tuo metu Junktinėse Amerikos valstijose ir Kanadoje vyko svarbių pokyčių. Labai didelis politinis dėmesys šiai temai buvo skiriamas, todėl mes jautėmės įpareigoti reguliariai informuoti visas institucijas. Komisija nusprendė skelbti dar vieną komunikatą, kuris papildytų balandžio mėnesio komunikatą ir Liepos 13 dieną tai buvo padaryta. Iš esmės buvo išskirti du dalykai, komunikate jie detaliai buvo aptarti. Pirmiausia, Brunėjus panaikino vizų reikalavimus Kroatijos piliečiams. To pasiekoje daugiau Brunėjus su ne dvipusiškumo problemomis nebesusiduria, turiu galvoje vizų reikalavimą. O Jeigu pagalvotume apie padėtį su Kanada ir JAV, mes norėjome detaliai pristatyti padėtį diskusiją su šiem dviejais svarbiais partneriais. Kanados atvejis yra daugiausia žadantis, komisijos narys Avramopolus labai išsamei diskutavo su savo kolegomis iš Kanados E, Liepos 11 dieną su atitinkamu Kanados ministru susitiko. Šiems darybams buvo pasirinktas ypatingas formatas, kadangi ir Kanada, ir ES nusprendė, kad būtų geriau susijęti, įtraukti šias diskusijas ir Rumunijos bei Bulgarijos ministrus ir atvirai išdėstyti visas problemas. Po šios diskusijos buvo parengtas labai geras pareiškimas, kuris apibendrino viso posėdžio atmosferą. Pareiškimas e, e, atvirai sakė, kad Kanada supranta, jog reikia panaikinti išliekančius vizų reikalavimus ir e, buvo paprašyta pateikti išsamų veiksmų planą. Po šio pareiškimo iš karto buvo pateikti techniniai dokumentai. Kanados pareigūnai e, iš karto nuvyko į Rumuniją ir Bulgariją ir detaliai diskutavo su abiem pusėmis, kad išsiaiškintų išliekančią problematiką Rumunijai ir Bulgarijai. E, tos valstybės buvo tarsi nuramintos ir pasakyta, kad be vizų režimu nebus piknaudžiaujama. Taip mes periname prie kito žingsnio, kuris bus žengtas e, šį sekmadienį. Šią problemą labai vertina rimtai aukščiausi politikos pareigūnai. Pirmininkas Junkeris e, didžiojo dvidešimtuko rėmose sekmanį susitiks su uh, E, Kanados ministrų pirmininkų ir iškels e, šią problemą. Žinote, kad Rumunija ir Bulgarija e, šią problemą susijėjo su svarbiais susitarimais su Kanada. Turiu galvoje partnerystę ir strateginio bendradarbiavimo dokumentus. Labai aiškiai turime suvokti, kad kitas svarbus susitikimas su Kanada įvyks spalio 27 dieną kada yra numatytas ES ir Kadovos, e, Kanados vadovų susitikimas. Tikimės, kad diskusijos vyks sklandžiai ir Kanada galės patvirtinti, kad e, abipusiškumo principas bus įgyvendintas ir vizos bus, e, vizų reikalavimai bus panaikinti ir Bulgarijos ir Rumunijos piliečiams. Iki spalio pabaigos mes tikimės, kad bus pasikeista nuomonėmis su kolegomis Kanadoje apie e, vizitų Rumunijoje ir Bulgarijoje išvadas. Junktinė Amerikos valstijų pusėje padėtis kitokia. Su Junktinėmis Amerikos valstijomis visuomet viskas kitaip vyksta. Bet jūs puikiai žinot, koks dabar kontekstas susidarė. Ypač mūsų kolegos iš Junktinė Amerikos valstijų yra linkę pabrėžinėti ypač iš administracijos pusės, kad kongrese kyla vis daugiau ir daugiau klausimų apie e, bevizio režimo problematiką. Todėl Junktinio Amerikos valstybių administracija elgėsi labai atsargiai, nenorėdama sukelti uh, E, nepasitenkinimo, tai yra nesukompromituodama visos sistemos. Tačiau ir Junktinio Amerikos valstybių pusėje vyksta e, susitikimai su mumis nuolat. Jaučiame amerikiečių administracijos tvirtą ryštą siekti pažangos optimaliai, kiek tik tai manoma. E, kadencijos pabaigoje, prezidento kadencijos pabaigoje. E, Ir tai iliustruodamas galiu Jums pasakyti, kad kitas aukšto rango pareigūnų susitikimas šią temą įvyks uh, rugsėjo 8 dieną, taigi labai labai greitai suplanuotas. Tikimės, kad abi pusės galės e, išpildyti savo pažadus, kurių mes jau labai ilgai laukiame ir bus įmamasi visų priemonių, kad jūs deramai informuotume komitete ir e, taip pat pateiktume informaciją kitiems parlamentarams, kuriems tai labai rūpi. Reguliariai teiksime jums ataskaitas. Ačiū. Labai ačiū. O dabar žodis Diezdemėra. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū ponui Onidį už jo pristatymą, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Šiandien galiausiai vyksta toliau diskusija, kuri prasidėjo balandžio 20 dieną šių metų. Labai atidžiai išklausiau komisijos pirmininko. Pritariu problematikos apibendrinimui. Valandžio 20 dieną mes visos frakcijos vienbalsiai sutarėme dėl to, kad Europos komisijos turime reikalauti, kad būtų taikomas 2001 metų 539 reglamentas 4913 pakeistas. Aš buvau pranešėjęs šiuo klausimu. Tad aš dar kartą norėčiau patvirtinti, kad nenoriu kol kas kalbėti apie antrojo komunikato turinį, kurį parengė Europos komisija. Aš skaičiau tą, tą dokumentą, labai atidžiai peržiūrėjau jį Europos komisija domisi be abejo komunikato formą. Tačiau aš, kaip čia jums geriau pasakius, dėl Brunėjaus negaliu nieko pasakyti, bet dėl Kanados galėčiau pasakyti daug ką. Ir dėl jungtinių valstijų taip pat. Tad mano padaryta išvada kol kas iš tų dėrybų su JAV yra tokia. Europos komisija e, pakalbėjo ką tik tai apie atsargumą. O aš manau, kad mums kyla slepiama grėsmė. Aiškiai, akivaizdžiai, kol kas nerodomi grasinimai yra išsakomi. Ta daro e, JAV administracijos vadovai. Mums yra sakoma, būkite atsargus, nes galėtume įvesti vizų reikalavimus 23 valstybėms narėms ir prijungti jas prie tų penkių valstybių, kuriuoms jo vizų reikalavimai taikomi iš anksčiau. Be abejo, tai yra neprimtinas dalykas. Amerikos kongresas nenori keisti savo teisinės tvarkos. E, taip, bet šiaip ar taip, iš ten sakomos kalbos, man atrodo, neprimtinos visiškai. Ponas Morais, mūsų komiteto pirmininkas, pasakė labai aiškiai, turime ketvirtąjį straipsnį, kur yra pasakyta, kad per 24 mėnesius po notifikavimo taikymo, jeigu šalis susitarnčioji nepanaikino vizos, tai tuomet e, Europos komisija liep, gali liepti priimti deleguotą į aktą ir tuo būdu gali pakeisti galiojančią tvarką. Tuo tarpu galėtume ir pasinaudoti tomis nuostatomis ir sustabdyti vizų uždavimą bent jau metams laiko trečiųjų šalių piliečiams. Taip galėtume to taisyklę pritaikyti Kanadai, JAV, Brunėjų ir bet kuriai pasaulio valstybei. Taip turėtų elgtis Europos komisija. Ir čia, manyčiau, jokių užsisukinėjimų ar pasiteisinimų ieškoti nereikia. 539 reglamente numatyta visa eilė galimybių, kuriomis galima pasiremti po to, kai bus parengtas tas deleguotasis aktas. Kol kas jis neparengtas, ponios ir ponai. Balandžio 12 dieną tas laikotarpis tam aktui parengti pasibaigė. Komisija turėjo parengti iki tos datos. Komisija to nepadarė. Buvo pateiktas tik viso labo pirmasis komunikatas. Dabar štai sulaukėme antrojo. E, komisija dabar kreipėsi į teisėkurus dalyvius, tai yra į mus ir prašo pareikšti savo nuomonę. Mes tą ir padarėm. Tačiau Europos komisija dabar štai labai negrabiai mums bandė paaiškinti, kad mes nesurengėme šių klausimų plenarinio posėdžio kad jis plenarinė posėdė, tas klausimas nebuvo iškeltas. Tai labai įdomu, kaip Europos komisija gali primesti parlamentui tokius reikalavimus. Mes raštu pateikėm atsakymą, mes, tai yra visos frakcijos, buvome labai vieningi, mes pareiškėm savo nuomonę raštu. Tad manau, kad Europos parlamentas savo nuomonę pareiškė labai aiškiai. Ir čia į tolesnės diskusijas nesileisiu. Mūsų pirmininkas, ponas Morais, komisijos pirmininkui praeitų, praeitą birželį nusiuntė laišką komisijos pirmininką. Aš jį čia turiu tą laišką. Ir nu, galėčiau paminėti tik paskutinį to laiško paragrafą. Čia yra pasakyta 539. Čia, pirmin... čia pirmininkas minė 275 straipsnį. ES veikimo sutarties. O kągi atsakė, pasakė mūsų pirmininkas ponui Varamopulus, pasakė, kad štai norėčiau priminti, kad sutinkai su 275 ES veikimo sutarties straipsniu Europos e, teisingumo teismui galima teikti ieškinį kad Europos komisija būtų priversta veikti, atlikti savo darbą. Tai štai, tokia yra situacija. Tad po to antro komunikato galbūt bus rengiamas antras, trečias, penktas ir visai lė kitų komunikatų. Europos komisija kol kas nesilaikė to, kas yra pasakyta 539 2001 metų reglamente. Ir galiu labai atvirai pasakyti, dar kartą tai, ką jau esu nekartą sakęs. Man patinka jungtinės valstijos. Ir nenorėčiau, kad amerikiečiams būtų pritaikytas vizų reikalavimas. Tačiau Junktinės Amerikos valstijos taip pat turi Lenkijai, Rumunijai, Bulgarijai, Kiprui ir Kruatijai taip pat suteikti atleidimą nuo vizų. Nes negalime daryti tokio skirtumo tarp valstybių. Juk tam nėra jokių objektyvių kriterijų. Čia jau nebe insinuacijų sritis. Tiesiog kalbama apie neva kažkokias didelės saugumo problemas, bet tai neturi jokios prasmės. Ar Lenkija daugiau ar mažiau saugi negu Prancūzija? Ar Kroatija mažiau saugi negu Italija? Šitie išvežiojimai neturi jokios prasmės. Abipusiškumas yra vienintelis dalykas, kuris šiuo atveju turi prasme. Tai yra transatlantinė draugystė, kurią mes norime išlaikyti, bet tik apipusiškumo pagrindu. Na ir apibendrindamas, ponė pirmininkė, norėčiau pasakyti štai, ko nors dar galėčiau kalbėti ilgai. Aš labai atidžiai išnagrinėjau tą komunikatą. Bet šiaip ar taip noriu dar paklausti pono Onidį. Savo komunikate Europos komisija sako, kad Liepos 18 dieną turėjo būti surinktas susitikimas tarp pono Kerry ir bendrųjų reikalų tarybos atstovų. O kas gyvyko Liepos 18? Kas iš tikrųjų vyko, aš norėčiau sužinoti. Puiku, kad dėl Brunėjaus reikalai juda į priekį. Gerai, kad e, Kanados klausimas taip pat nagrinėjimas. Tačiau, kai dėl JAV matome, kad dėja susidurėme su diplomatiniu fiasko. Tiek būtų. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pane Sipel. Na, supaprastindama galėčiau pasakyti tiek, kad pritariu ponu Dies Demera. Ponas Dies Demera labai mandagiai ir diplomatiškai pasisakė. O aš jį šiek tiek ties, tiesmukiškiau, su mažiau diplomatijos kalbėsiu. Matome liūdną vaizdelį, taip tariant. Turime aišku sustarimą su Kanada ir JAV Ir be abejo, vizos turi būti e, išduodamos arba, arba turi būti atleidžiama nuo vizų prievolės. Ir dabar, ką mes darome, kai nesilaikomas įpareigojimų, sakoma, nereikia erzinti tokių didelių svarbių partnerių. Bet juk matome, kad yra nesilaikoma numatytos procedūros, dėl kurios buvo susitarta tarp suinteresuotų valstybių. Deleguotojų aktų nepriimame, teikiami komunikatai tokiu atveju, jeigu pasakytų, kad po kurio laiko visoms valstybėms bus panaikintas vizų reikalavimas, aš galėčiau pritarti tam, viskas būtų puiku. Bet juk situacija net netokia. Galbūt sulauksime ir dar trečio ar ketvirto komisijos komunikato. mums sakoma, kad galbūt e, būtų, panaik, būtų vėl gražinta vizų prievolė kitoms valstybėms galbūt. Na, aš nenorėčiau, kad būtų vėl reikalaujama turėti vizas JAV ir Kanados piliečiams, bet jeigu yra sustarimas, kuris buvo pasiektas, jo turi būti laikomasi. Ir man atrodo, kad vis auga Europos piliečių skaičius, kurie dabar turi kreiptis dėl vizos, jeigu nori vykti į JAV. Nes jie, pavyzdžiui, galbūt yra kilę iš Sirijos ar yra buvę Sirijoje kažkada. Turiu konkrečių pavyzdžių tokių tvyro įtarumas, kuris yra, sakyčiau, nesveikas. Situacija netoleruotina, aš tikiuosi, kad pajudėsim iš mirties taško, galbūt reikėtų paspausti daugiau ir Kanadą, ir JAV, nes sustarimų juk reikia laikytis. Priešingų atveju, kam juos iš vis sudarinėti? Kreipiuosi Europos komisiją ir prašyčiau jos būti griežtesne kadangi dabar bandoma mus užliuliuoti gražiais pažadais, bet jų nepakanka. That, also, uh... Ačiū, Brigita, už tai ir labai malonu, kad kalbėjote apie tai, kadangi norėčiau paskui pratesti šį klausimą uh, susitikime su koordinatoriais. Gerai, kad dalyvaujate diskusijos ir ačiū už pasisakymą. Jeigu daugiau narių nenori pasisakyti, suti, paprašysiu Slovakijos. O ponas Diezdemera nori pasakyti, gal jūs norite išklausyti pirmininkaujančios šalies pirmiausia, o paskui e, sureaguoti, galbūt iškils dar kažkokių klausimų. Pone Simonė, prašom, jūs šiandien sunki diena, ilga diena, prašom. Aš jums sakiau pradžioje, kad toks sunkus bus pirmininkavimas. Prašom. Dėkuoju, man labai malonu e, dar kartą kreiptis į jūsų komitetą šiandieną. Negalėčiau daug ką pasakyti šiuo klausimu. Mes oficialiai taryboje kol kas nesvarstėme šio klausimo po naujausio komisijos komunikato. Noriu pakartoti, kad taryba yra e, pasiryžusi siekti e, užtikrinti abipusiškumo principą vizų srityje visiems piliečiams. Tai reiškia, kad norima atsisakyti dabartinės padėties, kai kai kurių valstybių narių piliečiai turi e, tenkinti vizų reikalavimus tai keliaudami tam tikras trečiasis šalis. Jeigu komisija E, pasiūlys deleguotąjį aktą, atitinkamą galiu šį komitetą patikinti, jog mes, e, kaip pirmininkaujantį šalis, e, kaip galima skubiau imsimės šio klausimo. Taigi tiek. Labai ačiū. Dabar grįžtame prie pranešėjo pono Dėsdemeira. Labai trumpai, pirminkė, kaip visada, jūs Esate teisus, taip reikėjo išklausyti pirmiau tarybos ir išgirdę tai, ką pasakė, galima pasižymėti. Tikrai viską pasižymiu tiesiogiai tai, ką pasakė Vladimiras taryba yra įsipareigojus užtikrinti visišką e, abipusiškumą. Ta aš užfiksavau, pasižymėjau ir nenorėčiau Slovakijai pirmininkaujančiai priminti to vėliau išgirdome, kad yra visiškai įsipareigojusi užtikrinti abipusiškumo principą. Daugiau neturiu ką pasakyti, labai ačiū. Iš tiesų buvo iš naudinga išklausyti pirmininkaujančios šalies galbūt naudingiau, negu kad jūs galvojate. Labai ačiū. Prašom, prašom sureaguoti, o paskui aš apibendrinsiu diskusiją. Dėkuoju, pirmininką. Trumpai iš mūsų pusės. Mes suprantame, kodėl jūs esate nepatenkinti. Taip, iš tiesų, mes taip pat esame visiškai atsidavę siekti e, abipusiškumo principo įtvirtinimo visuotinai. visuotinai. Mes ne norėjome būtinai pateikti deleguotą į aktą, bet pasirinkti geriausią galimybę, kad galėtume pasiekti tikslų ir Būtent tai yra svarbiausia. Aš tikiuosi, kad mes, remdamėsi pranešimus, su jumis galėtume, galėsime toliau kalbėti apie tai, e, kodėl yra tam tikros priežastys, dėl ko mes galvojame, kad šiuo metu esant skirtingiems elementams, e, tam tikriems įvykiams ir esant pažangai, mūsų pasirinktas kelias yra teisus ir geriau, teisingas ir geriausias e, kelias pasiekti mūsų tikslams. Dar kartą noriu pasakyti, kad nėra komunikatas alternatyva ar kažkokia paliatyvinė priemonė deleguotajam aktui. Mes paprasčiausiai norėjome informuoti Jūs, kad dirbame kaip galime, kad pasiektume visų norimų rezultatų. Ačiū. Labai ačiū, ponia Onidė. Dėkoju Jums už pasisakymą, už Jūsų atsakymus. Apibendrinamas aš norėčiau pasakyti, kad ponas Dijas Demira, kaip e, pranešėjas, labai nuoseklę poziciją mūsų komiteto pristatė, to mes e, tikimės iš jo ir mes visiškai pritarėme jam, aš nebekartosiu to, ką jisai sakė, tikrai pritarėme. Pone Sipil kalbėjo apie tai, kad reikia komisijos prašyti užimti tvirtesnę poziciją. Aš sutinku su tuo. Nenorėčiau aš dabar užkirsti kelio koordinatorių išvedoms, nes mes apie tai kalbėsime su koordinatais, reikės užsitikrinti sutarimą tarp skirtingų frakcijų. Neseniai e, bendravome su JAV ir aš komisijos atstovui tą sakau, mes E, norime, kad tai būtų vertinama kaip mūsų komiteto pozicija. Ir aš su valstybės departamento atstovais, kai lankiausi JAV, apie tai kalbėjau. E, pokalbis dėja buvo gana griežtas, bet reikėjo būtent taip kalbėti. Ir dabar nenoriu užkirsti kelią koordinatorių nuomonė, bet pasakysiu, kad mes turime apsispręsti, ką reikia toliau daryti, ko mes norime Ir taip pat mums reikia stiprinti savo poziciją. Galbūt e, reikėtų kreiptis laišku į parlamento pirmininką. Tikrai dabar negaliu kalbėti iš anksto apie tuos mūsų veiksmus, bet mes turime ieškoti galimybių išreikštis tvirčiau savo nuomonę ir mums reikia įvairių atsakymų. Aš e, tikiuosi, kad komitetas pritars dėsdėmeiros analizai, e, kurią papildė ponios Sipel nuomonė. Labai ačiū dar kartą Jums, kad atvykote ir pristatėte komisijos poziciją. E, viskas yra padaryta labai mandagiai, maloniai. Ačiū kolegos. Dabar 12 punktas. Liepos 17 komitetas balsavo dėl pranešimo E, kuris pristato trišalės dėrybas, jų rezultatus dėl e, trečiųjų šalių piliečių, kuriems reikia e, vizų kertant sieną ir dėl asmenų, kuriems netaikomas vizų reikalavimas. Mūsų pranešėjas yra Dėstė Mera. E, siekiama buvo, kaip galima greičiau išnagrinėti šį klausimą. Dabar e, suteiksiu žodį vėl ponui Dijas Demerė, kad jis pristatytų dėrybų naujausius rezultatus ir taip pat, jeigu kas norės iš parla, e, parlamento noriu pasakyti, suteik, pasisakyti, suteiksiu jiems žodį taip pat. Prašom, ponė Dėsdemera. Dar kartą dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Deja, turiu kalbėti apie mūsų nepasitenkinimą dar kartą. Jūs labai gerai pastebėjote, kad labai skubiai reikia e, užsitikrinti pranešimo pasitvirtinimą, nes e, tas skubumas, būtinybė skubiai dirbti yra susijęs su papildomais, bet labai svarbiais klausimais. Tai yra susijęs su ES vizų politika. Pirmiausiai Ukrainos klausimas, Gruzija, Kosovas. Taip pat susitarimas su Turkija, svarbu šiame kontekste. Aš tai, ką pasakysiu, dabar bus e, labai sunku išversti. Atsiprašau e, vertėjų iš anksto, bet jeigu kalbame apie e, susitarimą su Turkija, tai ką mes darome? Tai labai tikrai skubu. Reikia E, pasakyti turkams, būkite atsargus, jeigu elgsitės blogai, tai tada liksite ant ledo. Ir kalbėtojas dabar atsiprašė už tokius griežtus žodžius. Šis pranešimas dėl to tikrai yra netidėliotinas Ir jisai susijęs su sustarimus dėl Turkijos. Ten du šiek tiek. Dar norėčiau pasakyti, kad e, e, noriu padėkoti poniai Jotovai, Makovei, Ježikui, Marijai Kristin Veržiat ir kitiems, kurie labai gerai supranta parlamento poziciją ir supranta, kaip svarbu mums, kaip galima greičiau, žengti į priekį. Liepos 7 dieną balsavome dėl pranešimo komitete ir mums buvo suteikti įgaliojimai jūsų visų vardu tęsti darybas. Ir mes iš tiesų turėjome daug vilčių, nes užsitikrinome daugumą komitete, tačiau aš vis tiek lieku nepatenkintas, nepatenkintas uh, tarybos veiksmais, nes taryba neįvykdė savo įsipareigojimus. Buvo akcentuojama ką tik tai, e, kaip svarbu, e, koks svarbus šis klausimas, bet ne, nesureagavo pati taryba pakankamai greitai. Mes surengėme e, trišalės darybas su taryba ir komisija, taip pat techniniai susitikimai vyko. Mes siekėme e, užsitikrinti tarp institucinį sutarimą su e, E, iki vasaros atostogų, tačiau nepavyko to padaryti. Kolego žino, kokia dabar yra padėtis. Taigi, mes susitarėme dėl keturių dalykų. E, visuomenės saugumas, stebėsena, notifikavimas, paprasta valstybinarių dauguma – ir taip pat e, komisijos įtraukimas į notifikavimą. Dabar dėl grėsmių visuomenės saugumui. Tai yra susijęs su pranešimais, kurios rengia kitos institucijos. Taip pat e, e, palaikomi dialogai vizų liberalizavimo srityje. numatytos atitinkamos nuostatos reglamente, numatytas laikotarpis atlikti peržiūrai taip pat. Turime susitarimo projektą ir komisija gali imtis e, kreiptis į teismą, jeigu mano, kad yra pažeidimų. Gali pasinaudoti egzistuojančių mechanizmų. Ir tokiais atvejais komisija turi informuoti tarybą ir parlamentą. Toliau dėl žmogaus teisų. Mes e, visi esame įsipareigoję dėl tam tikrų dalykų ir komisija turi e, stebėti žmogaus teisų padėti trečiosios atitinkamose šalyse Ir reikia taip pat pagalvoti, kokį poveikį gali turėti e, vizų režimo galimas, e, be vizų režimo galimas atsisakymas tų šalių piliečiams. Jūs patys kalbėjote apie tai, kad reikia atsargelgtis. Mes pasiekėme susitarimą, bet taip pat yra sričių, kuriuose įstrigome. Ir grįžtu dabar vėl prie tarybos. Norėčiau išsakyti kritinių pastabų tarybai dėl to. Dėl galimo suspendavimo mechanizmo su valstybinariu e, paprasta e, dauguma pasielgė deleguotus aktus, dėl to mes įstrigome. Aš nebekartosiu to, ką jūs jau žinote, tačiau dar kartą pasakysiu, kad mes esame uh, už tai, kad e, būtų naudojami deleguoti į aktai. Tai yra gerai žinoma ir nebereikia to kartoti ir mes dėl to nesiderėsime. Parlamentui labai svarbu, tai yra vienas iš pagrindinių principų. Ir visos priemonės, e, dėl kurių reikia iš esmės keisti reglamentą, turėtų būti e, dar taikomos pastelkiant e, teisinius mechanizmus, kurie numatyti konkrečiai e, Lisabono startyje ir 15 metų Liepos 16 dienos Europos teisingumo teismo sprendime. Norėčiau taip pat informuoti Slovakiją pirmininkaujančią apie tai. Jūs žinote, kokie yra mūsų argumentai, yra trys skirtingos galimybės Mes nenorime nusigręžti nuo pagrindinių tikslų ir norime rasti išeiti. Deja, nepavyko pasiekti rezultatų ir galbūt tik tai dėl atostogų taip atsitiko. Aš tikiuosi, kad taip ir buvo. Ir toliau viliuosi, kad aš kaip pranešėjas sulauksiu aiškaus atsakymo į klausimus, kuriuos jums pateikiau. Mes visi žinome, apie juos, ką nori taryba pasiekti e, vienašališkų mechanizmo aktyvavimu. Kokiais atvejais bus tas mechanizmas panaudotas? Kodėl e, įgyvendinimo, o ne deleguotieji aktai pasirinkti? Kada numatyta, kad įsigalios ši priemonė ir ar numatyta parengti ataskaitas komisijoje. Aš negirdėjau dar atsakymų į tuos klausimus, laukiu jų. Jeigu mes norime pasiekti tarp institucinio sustarimo, tai labai prašau, kad būtų atsakyta į pranešėjo klausimus. Tai yra esminės pranešimo dalys, negavę atsakymų negalėsime e, patvirtinti savo pozicijos ir nekalbu jau apie susitarimą. Aš galvoju apie įgaliojimus dėrėtis. Išėjant iš dabartinės padėties mes atlikome savo darbą ir toliau dirbsime. Ir labai nuoširdžiai tikiuosi, kad dabar taryba įvykdys savo prievolės. Ačiū. Ačiū, ponė Dėtemer. Ar dar kas nors norėtų pasakyti? Ne. Buvo labai platus jūsų komentaras. Ar komisijos atstovas dar norėtų ką nors pridurti? Ne? Panas Semenek? Ar jūs norit pasakyti tokią įspūdingą kalbą kaip praeitą kartą? Neprivalot, bet jeigu norit. Jeigu norit ką nors pasakyti, tai prašom. Yeah, Labai ačiū. Aš e, apsiribosiu porą pastabų šią temą. Turbūt nustepsite, kad aš galiu sutikti su germo pranešėju dėl keletos jo paminėtų aspektų. Pirmiausia, akivaizdu, kad per Liepos e, pirmoji pusėje veikusius posėdžius susidarė įspūdis, kad pirmininkaujantį valstybę pasiekė preliminarų susitarimą dėl keleto pasiūlyme išdėstytų minčių. Taip pat galiu pritarti sekretoriatui, kad reikia išspręsti daug svarbių klausimų ir tuo požiūriu Europos parlamentas ir taryba atrodo sutarė. Atsiprašau, visiškai nesutarė. When it comes to the plans of the presidency, we, are, we have debriefed uh, the... Na, no, nu, dar pirmininkančias valstybės, kurie per mes suteikėme informacijos uh, apie uh, įvykių eigą Liepos 20 dieną, pristatėme kokie trilogų rezultatai ir toliau tą darysime, turbūt visi su tuo sutiks, kad uh, mes savo darbą ir toliau turime tęsti, ypač dvi šalių pagrindų. Mes norime išsiaiškinti, kokie būtų geriausi e, veikimo būdai ateityje. E, skubus klausimai tokie kaip e, vizų liberalizavimas ir panašus e, labai rūpi pirmininkaujančiai valstybei, todėl aš galiu patikinti komitetą, kad mes tuo rūpin, ta, tu, ta, apie tai žinome ir tuo rūpinamės. Uh, Na, o dėl artimiausių metų numatytų veiksmų pagal šį dosiją mes ketiname suteikti pranešėjai projekto tekstą, kuriame bus įvardintas preliminarusis sustarimas, pasiektas e, kai kuriomis iš mano minėtų temų. Taip pat norime pasirūpinti, kad visi atsakymai į klausimus, kurie yra aktualūs komitetui, pasiektų pranešėją. Baigdamas norėčiau išreikšti viltį, kad galėsime išjudinti dabar susidariusią padėtį ir galėsime pasiekti pažangos ne tik šiuo dosiją, bet ir liberalizavimo uh, klausimais, kurie yra susiję. Čia ir baigsiu. Ačiū. Um, to... Pone Dijas Demer, ar norite dar ką nors pasakyti? Ar norite dar trumpai sugrįžti? Bueno, solamente por, por cortesía y para. Eh, Norėjau sureaguoti taip trumpai ir norėjau elgtis mandagiai, tačiau mandagumas juk neturėtų trukdyti diskusijai ir argumentų, rieštų argumentų pateikimui. Reikėtų, kad pirmingaujančioji valstybė derintų žodžius ir darbus ir kad būtų numatytos aiškios darbų datos. Kai sakoma, kažkas vyks greitai, tai juk nieko nereiškia. Ką reiškia greitai? Du mėnesius jau viskas tęsiasi. Jau turėjome prieš du mėnesius numatyti, kas tai yra greitai turėjome numatyti ir svarbiausių temų sąrašą. Šią savaitę, rytoj, poryt, šitaip turėtų būti tariamas. Dėkoju. Pone Dijas Demeras, jūs jau sakėte ir mes rašome į protokolą tai, ką jūs ką tik dar kartą pakartojot. Ačiū už jūsų e, išsamų pristatymą. Deleguotas teisės aktas mums labai svarbus. E, mes jums pritarėme. Tikimės sulaukti E, naujesnės informacijos, kai tik jį bus prieinama, taigi mes e, spaudimą ir toliau darysime. Dar kartą dėkuoju visiems kolegoms ir personalui už tai, kad e, kantriai susitaikė su nauja darbo atvarkė ir sugrįžo į posėdį 16.30. Labai džiaugiamės, kad šioms dviem svarbiams temams yra skiriama tiek dėmesio. Na, o dabar Periname prie kitų klausimų. 13 darbos varkės punktas. Jeigu kitų reikalų nėra, pranešu, kada vyks kiti posėdžiai. Rūksėjo 5 dieną, 15 val. ir rūksėjo 8 dieną, taip pat 15 val. Keturioliktą valandą, atsiprašau, 8 dieną. Kolegos, labai ačiū uždėmesi, posėdžis baigtas.